Mes chers collègues, je vous propose. Euh, Mėly kolegos, siūlau pradėti. Bonjour à, à chacune et chaque. Norėčiau su visais pasisveikinti ir norėčiau šiltai pasveikinti visus komiteto narius atvykusius į posėdį, išrinktus, perinktus narius. Uh, matau daug pažįstamų veidų, taip pat draugiškų veidų, taigi norėčiau taip pat palinkė, pasveikinti ir naujus konstitucinių reikalų komiteto narius. Na ir tikimės, kad ši nauja kadencija bus įdomi. Taip pat labai džiaugiuosi matydama ir Konstitucinių reikalų komiteto darbuotojus mūsų salėje. Norėčiau iš anksto Jums padėkoti už tikrai intensyvų darbą, kuris Jums teks. Ir iš anksto padėkoti ir vertėjams, sako pirmininkė, be kurių mes veiksmingai dirbti negalėtumėme. Pagal 14 straipsnio dalį, pirmąją dalį aš antroji esu vicepirmininkė, kuri buvau šio, dirbau šiame komitete ir dabar man tenka garbė e, dalyvauti, pirmininkauti šiame konstitucinėme posėdyje, e, atsiprašau, steigiamajame posėdyje, e, prieš išrenkant mums e, komiteto pirmininką. Taigi pradedame komiteto posėdį ir dabar suformuosime konstitucinių reikalų komiteto valdybą, išrinksime pirmininką ir vicepirmininkus pagal 204 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Pradėsime nuo pirmininko išrinkimo, o po to persime prie vicepirmininkų išrinkimo. Norėčiau išvardinti pakaitinius narius, kurie dalyvaus balsavime EPP frakcijoje mūsų informavo, kad yra keli paketiniai nariai, kurie pakeis pilnateisius narius ir dalyvaus balsavime. Trys pakaitiniai nariai dalyvaus balsavime. Ir jie yra štai kurie. Pone Pilar Ajuso, pone Ivana Maletič ir pone Vivian Reding. Jie keičia pona Miguel Arias, Arias kurio nėra, taip pat Elmara Broka ir pona Sariuš Volski. Norėčiau paklausti, ar nėra kitų pakaitinių narių, kurie keičia šiandieną vieną ar kitus, kelis e, pilnateisius narius, kurioje nors iš frakcijų, ne, panašu, kad nėra daugiau tokios informacijos. Taigi, norėčiau mėly kolegos, paklausti jūsų, ar visi esate atsinešę balsavimo korteles. Tai gali jų prireikti, jeigu teks balsuoti kortelėmis. Jeigu ne, nes, nesate atsinešę kortelių, dar turime šiek tiek laiko ir jūs galėtumėte pasirūpinti e, kortelę arba pasinaudoti kito pakaitinio nario kortelę. arba pasinaudoti pakaitinę kortelę. Taigi, jeigu ne, perėsime prie balsavimų. Norėčiau informuoti, kad kvorumas yra pasiektas. Ketvirtadalis narių dalyvauja komiteto posėdėje. Ir pirmiausia, norėčiau paklausti, ar yra kandidatas į pirmininko postą. Ar yra politinių frakcijų, kurios norėtų pristatyti konkrečiai kandidatą į pirmininko postą? E, pirmininko postą pana Šioplin. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti visus naujus komiteto narius ir APP frakcijos vardu aš norėčiau pasiūlyti ponios Dantos Hübner kandidatūrą eiti komiteto pirmininkės pareigas. Puiku, dėkoju kolegai. Norėčiau paklausti ponios Danutos Hübner, ar ji priima ir sutinka kad jos kandidatūra būtų pasiūlyta. Taip, aš sutinku. Ar yra kitų kandidatų pirmininko pareigas užimti, pareigoms užimti iš kitų politinių frakcijų? Nėra kitų kandidatų? Kągi, Tuomet turime vieną EPP frakcijos kandidatą, kuri, kandidatę, kuri yra užpildžiusi ir tenkina e, visus, visas e, sąlygas ir taip pat yra užpildžiusi savo finansinių interesų deklaraciją. Tai yra reikalingos iš ankstinės sąlygos. Kadangi pasiūlytas yra tik vienas kandidatas, viena kandidatė, tad EPP vardu ponia Danutė Hübner, tuomet aš ir siūlau kadangi yra tik vienas kandidatas, kaip minėjau, siūlyčiau patvirtinti šią kandidatūrą plojimais. Kągi dėkoju kolegos jums visiems ir norėčiau pasveikinti ponę Danutą Hübner, kuri plojimais buvo išrinkta Konstitucinių reikalų komiteto pirmininkė ir iškart nedelsdama jai ir užleidžiu pirmininkės vietą. Prašau, dėkoju. Uh, just thank you very much uh, for your uh, ačiū už išreikštą pasitikėjimą manimi ir norėčiau perėti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra kitų valdybos narių rinkimai, vicepirmininkų rinkimai. Kaip tikriausiai žinote, turime galimybę turėti maksimaliai keturis vicepirmininkus ir pradėsime nuo pirmojo vicepirmininko. Pirmasis vicepirmininkas, jį siūlo GUE frakcija ir aš norėčiau e, paprašyti jūsų pristatyti kandidatą. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu su rinkimų rezultatais. Guoja e frakcijas vardu norėtumėme pasiūlyti kolegę Barbarą Spinelį, kuri turi tikrai puikų ir puikią pavardę. Tačiau ji yra taip pat žmogus, kuris įkūnija ir konstitucinės teisės ir, ir laisvės. Ji bus puikiai vicepirmininkė. Dėkoju Ar yra dar kandidatų į vicepirmininko postą? Nematau jokių kitų kandidatų, taigi norėčiau paklausti ponios Pinelį, ar ji e, sutinka būti vicepirmininkė. Taip, aš sutinku, ačiū. Dėkoju Jums. Taigi, kadangi yra tik vienas kandidatas, vėlgi galime tvirtinti tą kandidatūrą plojimais. Ačiū. Dėkoju, sveikiname ponę, e, pirmąją vicepirmininkę, dabar perėmėme prie antrojo vicepirmininko rinkimų. Socialdemokratai siūlys kandidatą. Pone Mercedes Breso pasiūlys kandidatą. Thank you, Madam Chairman. E... Ačiū, ponė pirmininkė. Socialistų frakcijos vardu norėtume taip pat pasveikinti jūs išrinkus iš postą ir norėtume pasiūlyti mūsų teikimą kandidatūrą antram vicepirmininko, antrojo vicepirmininko postui, tai panas Silvio Pereira. Ar yra kitų teikiamų kandidatų antrojo vicepirmininko pareigoms atlikti? Pone Spinelį, gal jūs norite atsisėsti šalia mūsų? Gerai. Žinoma, turbūt padariau klaidą labai apmaudu, kad nepasakiau, kad visi kandidatai e, turėjo būti, e, yra pateikę savo finansinių interesų deklaracijas, tai yra viena iš būtinų sąlygų. Tai susidaro ta pati situacija, turime vieną kandidatą ir galime jį patvirtinti plojimais. Pedro Silva, Pereira, sveikiname jūs išrinkus jūs į antrą vicepirmininko postą ir norėtume jūs paraginti atsisėsti šalia mūsų. Ir dabar turėtume pradėti trečiojo vicepirmininko rinkimų procedūrą. Čia kandidatas teikiamas ECR frakcijos. Manas Messerschmidt nori pateikti šią kandidatūrą. Taip, mums tai yra didelė garbė e, teikti poną Justovskį e, kaip trečiąjį šio komiteto vicepirmininką. Pane Vjazdovski, ar jūs sutinkate su šio pasiūlymu, su suteikimu? Ar yra dar kandidatų į trečią vicepirmininko postą? Atrodo, nėra. Taigi patvirtinkime vienintelę kandidatūrą savo plojimais. Norėčiau jūs paprašyti jūsų išreikšti pritarimą šiai kandidatūrai. Dar neturime kėdžių, todėl kviečiame jūs prisijungti prie mūsų. O dabar pereikime prie ketvirtojo paskutinio vicepirmininko rinkimų. Ir jo kandidatūrą teiks APP frakcija. Šeflė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisijungti sveikindamas jūs su jūsų išrinkimu ir mūsų frakcija norėtų uh, pateikti pono Pavel Rangel kandidatūrą į ketvirtojo vicepirmininko pareigas. Pavelai, ar jūs sutinkate su šito, šio teikimu? Taip. Ar turime dar kandidatų ketvirtojo vicepirmininko pareigoms užimti? Ne. Tai patvirtinkime esamą kandidatūrą plodami, taip kaip tą darėme ir prieš tai. Dėkoju, Paulo. Jeigu dar yra kėdė, papildoma kėdė, mes norėtume tave pakviesti į podiumą. Neturime daugiau didelių, e, per daug dalykų, kuriuos turėčiau jums papasakoti pagal darbo tvarkę. Pirmiausia, informacija apie tai, kad kitas mūsų įprastinis posėdis įvyks 22 dieną po pietų, taip pat turiu pasakyti, kad kyla problemų dėl laiko sutapimų, persidengimo su kitais, kitų komitetų posėdžiais, tačiau mūsų sekretoriatas dirba spręsdama šią problemą. Ir prie kitų klausimų turime ECR frakcijos prašymą, kuriam pateikti aš pateiksiu vieną minutę, skirsiu vieną minutę, mes tik tai išklausysime. Pone pirmininkė, Potrzebę zmiany regulaminu Parlamento Europejskiego. Manau, kad reikėtų keisti Europos parlamento darbo tvarkos taisyklės, kai kalbame apie Europos komisijos pirmininko rinkimus, nes esu įsitikinęs, kad rink, šie rinkimai, kurie yra vienas iš didžiausių Europos parlamento pasiekimų, kadangi jis parlamentas juos įsitraukia labai aktyviai, turi būti vardiniai, atviri ir laisvi, e, kad e, visuomenė matytų, kaip mes balsuojame. Manau, kad e, me, noriu pasakyti, kad mes pateiksime savo pasiūlymą dėl darbo tvarkos taisyklių. Ir jeigu pirmininkė mano, kad tar, tą turėtume padaryti dar iki Strasbūro plenarnės sesijos, nes juk rinkimai Europos komisijos pirmininko postai vyks po keletą savaičių, tuomet, aišku, mes esame tam atviri. Pirmininkė, aš nesiruošiu pradėti diskusijų šią temą, tiesiog mes jūsų išklausėme ir e, Dar kartą priminsiu, kad mes jau susitiksime įprastinėme posėdėje 22 dieną, 3 po pietų. Ir e, ir paskelbsime apie koordinatorių posėdį, jeigu toks įvyks.